numatyta toje, e, tame pakeitime yra numatyta ir kitame pakeitime, kuris tarybos buvo įtrauktas į šitą dokumentą. Taigi manau, kad šitie, koleg šitie kolegos irgi galėtų balsuoti už šitą dokumentą. Pirmininkė, ačiū. Pone Liulink baigiame svarstyti šį klausimą. Rytoj vyks balsavimas. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Rekomendacija antrajam svarstymui ponios Silvijos Adrianos Tikau. Pastatų energetinis naudingumas. Pradedame debatus su pranešėja. Pone Tikau, turite keturias minutės. Domnule președinte, domnule comisar, Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. 2008 metais ES prisėmė įsipareigojimą be, iki 20 metų sumažinti energetikos sunaudojimą 20 procentų, o 20 procentų energijos turi būti tai iš atsinaujinančių šaltinių. ES sąjungos vadovai įsipareigojo iki 20 metų padidinti energetinį efektyvumą 20 procentų. Pastatai atsako, atsakingi už 40 procentų e, energijos naudojimo. Na, gyvenamosios paskirties pastatų e, sektoriaus efektyvumo pagerėjimas turėtų didelį poveikį gyventojams. Paprastai šeima išleidžia po 303 procentus e, vandeniu, elektrai, dujams ir panašiai, o šeimoms, kurios gauna mažas pajamas, ši dalis gali sudaryti 44 procentus. Energetinis efektyvumas sumažintų ne tik sąskaitas, bet taip pat sukurtų 2,2 milijoną naujų darbo vietų iki 2013 metų. 2008 metų lapkričio mėnesį komisija pateikė teisėkūros pasiūlymą, kad būtų peržiūrėta 2002 metų direktyva dėl pastatų energetikinio naudingumo. 2009 metų balandžio mėnesį parlamentas patvirtino savo poziciją per pirmąjį svarstymą. Vėliau parlamentas ir taryba intensyviai dėrėjosi pirmininkaujant Švedijai, o lapkričio mėnesį 2009 metais buvo pasiektas politinis susitarimas dėl techninių aspektų. Svarbiausi susitarimo pasiekimai yra numatyti naują straipsnį ir konstatuojamasias dalis bei nuostatas dėl aspektų susijusių su finansavimu. Komisija turėtų rasti tas finansinės priemonės ir mokesnės priemonės, kurios egzistuoja, kad pateiktų iki, 13, iki 11 metų birželio 30 dienos savo pasiūlymus. Prie to prisidėjo taip pat ir komisijos deklaracija ir iki 20 metų visi pastatai turėtų sunaudoti beveik artimą nuliui e, energetikos kiekį, o dauguma E, energijos, didžioji dalis energijos turėtų būti pateikta iš atsinaujinančių šaltinių. Ir tam valstybės narės turi parengti veiksmų planus. Pastatų energetinis e, naudingumas, kurie yra renovuojami, turėtų e, minimaliai naudoti energetikos, energijos ir naujas e, nuostatos dėl sertifikavimo taip pat numatytos. Galimybės finansuoti šios priemonės e, turėtų būti e, numatytos sertifikatuose. Nuostatos dėl sertifikatų išdavimo turėtų būti numatyta ir pirmininkas paprašo kalbėtoje kalbėti šiek tiek lėčiau kad įtrauktume energetikos e, naudingumo rodiklį į sertifikatą ar pranešimuose dėl pastatų išnuomojimo, pardavimo ir panašiai. Daugiau nuostatų numatyta ekspertų akreditavimui, mokymui, e, taip pat e, savininkų mokymui, na, o konsultuotis su vietinėmis valdžios institucijomis taip pat numatyta. Reikėtų atsižvelgti į energetinį pastatų naudingumą ir įdėkti naujas, naujoviškas matavimo ir kontrolės sistemas, pavyzdžiui, automatizavimo ir stebėsinos sistemas, kad būtų galima taupyti energiją. Bendros metodikos dabar nėra, tačiau iki 11 metų birželio 30 dienos komisija nustato uh, lyginamosios metodikos principus skirtų sąnaudų požiūrių optimaliems minimalių energetinių naudimo ir reikalavimų lygiams apskaičiuoti. Na ir direktyva bus peržiūrėta iki 17 metų sausio 1. Tarybos bendra pozicija remiasi 9 metų lapkričio mėnesio parlamento ir e, tarybos e, pasiektų sustarimų, todėl rekomenduoju šiai, e, šiam dokumentui pritarti. O Epitropos Kyrius Oettinger. Toliau ponas Oettingeris. Pirmininkė, ponios ir ponai. Politikoje retai pasitaiko galimybė teikti pasiūlymus ir pristatyti tokius pasiūlymus, kurie būtų naudingi visoms pusėms. O šiandien e, svarstome pastatų energinio naudingumo peržiūrėtą direktyvą kurią, kurią numatoma 40 procentų sumažinti energijos suvartojimą ir sumažinti CO2 kiekį išmetamą statybos sektoriuje. Taigi, bandome taupiau naudoti energiją ir taip prisidedame prie e, energijos našumo, prie energijos taupimo. Mes taip pat užtikrinsime taip pat na, mažes energijos suvartojimą ir darbo vietų kūrimą statybos sektoriuje. Ši direktyva numato taisyklės, pagal kurias nacionalinės institucijos turės patvirtinti standartus ir sumažinti e, ir užtikrinti, kad pastatai būtų energiškai tvarūs. Norėčiau aptarti keletą šios peržiūrėtos direktyvos aspektų ja mes e, padarome rimtą pažangą. Visų pirma, valstybės na, taisyklės e, taikytinos valstybėms narėms. Reikės užtikrinti daug tvaresnius, energiškai tvaresnius pastatus. Pavyzdžiui, tūkstančio kvadratinių metrų e, plotę, pas, pastatų plotę reikės imtis vyriausių priemonių, pavyzdžiui, pakeisti langus, namų savininkai bei nuomininkai gaus atskirą specialią informaciją dėl energijos taupimo ir energijos e, našaus naudojimo. Tai reiškia, kad mažai energijos suvartojantis pastatai e, nuo 2020-ųjų na, taps patrauklę galimybę, bus paskatos. Uh, juos rinktis. Valstybės narės taip pat turės parengti nacionalinius veiksmų planus, kurie padėtų užtikrinti, kad e, būtų užtikrinti tokie standartai. Tai yra svarbi ES energetikos politikos dalis. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Tikau už bendradarbiavimą ir už tai, kad e, neįprastai sparčiai yra svarstoma ir tvirtinama ši direktyva, kaip jau buvo paminėta. Potencialą išnaudosime tik tuo atveju, jeigu kiek įmanoma sparčiau patvirtinsime dokumentus ir, bus, ir sukusime instrumentus. Pavyzdžiui, Europos regioninio vystimo fondas yra galimybė panaudoti 4 procentus to fondo lėšų e, energijos taupimo priemonėms, o valstybės narės to fondo, tuo fondu beveik nesinaudoja šiai sričiai. Taip pat norime paskatinti valstybės narės imtis priemonių renovuoti būstus valstybėse narėse, kaip girdėjome iš pramonės politikos, iš pramonės komiteto atstovų pasisakymo nemažai lėšų yra numatyta tokiems, tokiams priemonėms, kaip pavyzdžiui, energinis pastatų naudingumas ir tos lėšos nepanaudojamos. Tikiuosi, kad taip parlamentas padės žengti svarbų žingsnį. Ačiū. Ačiū komisarė. Frakcijų vardu žodis ponių Rubirk nuo EPP. Dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Sveikinu už šį puikų pranešimą, už šį puikų dokumentą. Manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis šiame šioje srityje. Europoje turime daugiau negu 160 milijonų pastatų. Juos reikia e, renovuoti terminių požiūrių tam, kad būtų e, sunaudojama kuo mažiau energijos ir bendras energetikos naudojimas būtų sumažintas. E, 40 procentų sunaudotos energijos priklauso nuo terminių sričių. Ir tikimės, kad iki 2020-ųjų sumažime šį procentą. Taip pat mes sukursime labai daug darbo vietų. Reikės e, mokyti, šviesti tos asmenys, kurie veikščio srityje. Tai turėtų būti mažos arba vidutinės įmonės, kurios specializuotųsi tokiuose reformose, tokiuose renovacijose, kad u, uždirbtų šioje srityje ir galėtų mokėti didesnius, didesnius atlyginimus. Tai irgi yra žingsnis e, kopiant iš krizės nes taip pat surinktume ir daugiau mokesčių. Taip pat galėtume e, pereiti e, nuo vienų energijos išteklių prie atsinaujinančių energijos išteklių. Manau, kad e, padidinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ateityje sumažins sumažins kaštus ir labai greitai šios investicijos atsipirks. Manau, kad užuot kalbėdami apie taupimą, šiuo atveju turėtumėme investuoti tam, kad išeit, iškoptumėm iš krizės ir žinoma sumažinti biurokratinę naštą. E, Ačiū. Žodis ponui Balčyčiui. Minutė su pusė. Minikė, gerimas komisarė, gerimi kolegos visų pirma noriu pasveikinti savo kolegę silviją icu už jos didelį darbą rengiant šį svarbų pranešimą. pasiektas susitarimas su taryba mano manymu yra labai ambicingas reiškiantis naują kokybinį šuolį visame sektoriuje todėl dabar labai svarbu kad valstybės narės tinkamai ir laiku įgyvendintų direktyvos nuostatas. pastatų energetinio naudingumo klausimas yra ypač aktualus bendrame vidaus energetikos rinkos kontekste pastatų sektorius e, europos sąjungoje yra vienas iš sektorių turinčių daugiausiai energijos taupymo galimybių. tai yra ypač aktualu naujųjų europos sąjungos šalių gyventojams nes tose šalyse yra didžiausias skaičius senų ir energetiškai netausių gyvenamųjų pastatų o gyventojai gyvenantys juose ir gaunantys pačias mažiausias pajamas yra priversti mokėti už komunalines paslaugas daugiausiai. artėjimas prie beveik nulinių energijos sąnaudų pastatuose reiškia kad statytojams kartelė pakelta dar aukščiau nei buvo kalbama iki šiol diskutuojant apie pasyviųjų namų technologijas. tai iš tikrųjų yra labai svarbu dar kartą noriu pasakyti labai ambicinga ir reikia tikėtis gerbiamas komisare gerbiami kolegos kad tai bus įgyvendinta ir praktikoje. ačiū labai. Ponas Hol, tris minutės. Pone pirmininkė, taip pat norėčiau pasveikinti ponę Tikau, kuri skiria labai daug e, energijos ir laiko šiam dokumentui. Mes šiek tiek vėlavome dėl e, teisinių aspektų susijusių su Lisabonos sutartime. Tai reiškia, kad į, į aplinką pašalinti daug daugiau CO2 nei ir būtų buvę galima to išvengti lengva pamiršti, kad kai kurie aspektai pasiūlyti peržiūrinčią direktyvą buvo laikomi radikaliomis priemonėmis. Pavyzdžiui, pasiūlymas e, atsisakyti tūkstančio kvadratinių metrų slengščio kartelės. Parlamentas tą siūlė pirmajame dokumente. Taip pat siūlymas e, E, iki 2020-ųjų pasiekti, kad visi pastatai būtų energiškai tvarus, tai yra visiškai beveik ne, nešvaistytų energijos. Šie naujieji reikalavimai tikriausiai nepadės mums lengviau pasiekti 2020-ųjų strategijos tikslų, ypač atsižvelgianti tai, kad mums reikės 30 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų šalinimą į aplinką. Taip pat nepamirškime mūsų tikslų klimato kaitos rytyje. Uh, Ir dėl to daugiausia dėmesio mes turime sutelkti į jau esamus pastatus ir užtikrinti, kad jie būtų energiškai tvarūs. Norėčiau akcentuoti keletą aspektų, kurie yra svarbus tam, kad išnaudotumėme energijos taupimo potencialą, kalbant apie jau pastatytus pastatus. Visų pirma, komisija turėtų uh, parengti gyvybingą, praktišką metodologiją Ir, na, daug laiko jau išvaistyta, reikia tą padaryti nedelsiant. Ir užtruks dar iki 2014, kol ta mm, našiausia metodologija bus parengta. Valstybės narės turi nustatyti nacionalinius tikslus, pagal kuriuos turėtų renovuoti tam tikrą savo pastatų kiekį. Uh, Ir jeigu bus saistomi e, energijos taupimo tikslai, nebejoju, kad valstybės narės nedelsiant imtųsi tokių veiksmų, nes jos suvoks, kad vienas iš lengviausių būdų pasiekti e, energijos taupimo tikslų e, yra nuolatos sistemiškai modernizuoti jau turimus pastatus. Ir galiausiai valstybės turi skirti finansavimą visoms energijos e, e, taupimo priemonėms. Ir nežiūrint to, kad ir šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas sutarė, mes nenuėjome taip toli svarstančios direktyvos peržiūrimą, kaip, norė, kaip parlamentas būtų norėjęs. Svarbu, kad reikalingos lėšos būtų įtrauktos į energijos gaivinimo priemonių planą ir aš tikiuosi, kad komisija nevėlodama patiks atitinkamus pasiūlymus. Galiausiai norėčiau kreiptis į komisarą. Atsižvelgiant į e, pastabas išdėstytas e, padėties e, įvertinimo dokumente ir atsižvelgiant į išdėstytą kritiką, ar komisija gali pažadėti, kad darys viską, kad ta direktyva būtų iš, įgyvendinta laiku? Ačiū. E, Sehr geehrter Herr Kommissar, e, liebe Kollegen aus dem Parlament, äh, vielen Ponas Turmės. Pone pirminkė, ponios ir ponai kolegos, sveikinu ponę Tikau, visą komandą su šešėliniais pranešėjais. Be stiprios mūsų pozicijos direktyva nebūtų gera. Per dvi su pusę minutės neketinu kalbėti apie pačią direktyvą, bet apie mums reikalingas perspektyvas, kad galėtume uh, subalansuoti direktyvos silpnasias pusės, tai yra, kai reikalą turime su senaisiais pastatais, ką reikia daryti Europoje šiuo metu, didinti darbo našumą ir augimo. Iš komisijos mums reikia iniciatyvos Europos pastatų politikai su keturiais svarbiausiais ramščiais. Pirma, visų pirma, turėtų būti numatytos sistemos E, kurios padėtų valstybėms narėms perkelti direktyvą. Anksčesnoji direktyva nebuvo gerai perkelta. E, jūs, e, ponė Oteringai, ir jūsų direktoratas turi vieną pareigūną, kuris Liepos mėnesį dabar be to ir išeina. Kaip jūs užtikrinsite, kad uh, tas perkelimas būtų užtikrintas? Antra, finansavimo modeliai. Ką galima padaryti, ką komisija gali padaryti, uh, užtikrinant, kad regioninių fondų pinigai būtų geriau panaudoti pastatams. Gal galite pateikti keletą detalių šiais klausimais? Pavyzdžiui, pinigai likę iš kitose programuose nepanaudoti. Trečia, mums reikia aukštesnio darbo našumo lygio. Statybos pramonėje. Tai reiškia mokymą reiškia, kad statybininkus reikia apmokyti, kad jų našumas padidėtų, bet taip pat e, reikia atkreipti dėmesį į darbo sąlygas, į atlyginimų sąlygas. Todėl mums reikia iniciatyvų iš komisijos dėl socialinio dialogo europinių lygių tarp statybos pramonės ir profsąjungų. Ketvirta. Mums taip pat skubiai reikia daugiau dėmesio skirti pastatams mokslinių tyrimų srityje. Nauji pastatai turi būti statomi pigiau, naudoti beveik, beveik nenaudoti energijos. Ir vienintelis būdas, kaip galime atlikti renovacijas nebrangiai, tai tam tai reikia daryti geriau organizuotai. O čia mes galime panaudoti regionių fondų ramstį. Ir tikėsime, kad taip ir bus. Ačiū, pon, ponia Ford, dvi minutės. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Tikau ir kitiems pranešėjams už tai, kai buvo deramasi dėl šios direktyvos. Iš tikrųjų, frakcijoje labai nirtingai buvo apie tai kalbama ir džiugu, kad imtas ir kitų tolimesnių darbų. 40 procentų, kaip sakėte, energijos yra sunaudojama pastatuose. Mums reikia tvaresnių pastatų, ne tik tai dėl išmetalų, bet ir dėl to, kad e, kyla energijos kainos ir saugumas. Kai kurios valstybės narės jau ambicingiau dirba savo valstybėse energijos efektyvumo srityje ir tikiuosi, kad ši direktyva paskatins kitus eiti tą pačią e, kryptimi. Taip pat e, mes padinsime supratingumą, kaip galima sutaupyti, taupant e, energetiką, taupant energiją, Taip pat čia kalbama ir apie išmaniuosius matuoklius ir, ir, ir kitus aspektus. Ši direktyva buvo peržiūrėta, nes pirmoji direktyva buvo netinkamai taikoma. Taigi parlamentas ir komisija turi laiką prižiūrėti, kaip e, valstybės narės įgyvena šią direktyvą, o komisija turėtų padėti perduoti geriausią praktiką tarp valstybių narių ir užtikrinti, kad minimalūs energetinio naudingumo standartai yra suderinami ir atitinka regioninius skirtumus. Visi žinome, kad siekiančio tikslo labai svarbu, kad vartotojai privačiame ir, ir, ir, ir, ir asmeninėme srityje suprastų apie energetikos svarbą ekonominę ir aplinkosaugos prasme. Čia norėčiau perspėti, nes mano e, šalyje e, buvo atitinkamas pavyzdys susijęs su energijos taupimu e, privačiuose pastatuose. tuo atveju buvo e, prarastas visuomenės palaikymas ir tai yra labai, dėl to yra labai gaila. Tai, kas, tie, kas mano, kad ES turi dabar kenčia identiteto krizę, turėtų paremti šitą direktyvą, nes tai yra labai svarbi. Žinau, kad šito klausimu dirbama labai senai, daug seniau negu aš pradėjau dirbti šiame, šiame parlamente. ES yra stipri tada, kai mes dirbame svarbiausiose srityse, kur galima pasiekti svarbių tikslų, dirbant ir siekiant svarbių bendrų interesų. Ponas Matijas, minutė. Pone Matijas, atsiprašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradėti pasveikindama ponę Tiką už nu, nuveiktą darbą. Šitas darbas yra labai svarbus tam, kad pagerintume pastatų energetinį naudingumą. ES energetiniai kaštai yra labai dideli, todėl labai svarbu pateikti tokius pasiūlymus kaip šis. Be to, tam, kad vykdytumėm ambicingą politiką Europos lygmenių, e, reikia vykdyti ir papildomas priemonės, ypač turint galvoje krizę. Pastatų statybos sektorius yra vienas iš e, sektorių, kuris turi didžiausią energijos taupimo potencialą, bet ne vienintelis. Tačiau tai yra tas sektorius, kuriame tikrai galima vykdyti viešą politiką. Ir norėčiau baigdama sakyti, kad reikia pasinaudoti šią, e, šią progą investuoti į pastatų energetinį naudingumą ir taip sukurti milijonus darbo vietų per ateinančius metus. Ne tik tai statant naujus pastatus, bet taip pat ir renovuojant senesnius pastatus, kurie e, jau yra prastos būklės. Todėl manome, kad šitas dokumentas yra labai svarbus ekonomikos, Europos ekonomikai ir tikrai turime atlikti šias investicijas, kurios bus tiesiog strateginės e, ver, vertės kovojant su krize ir tikimės, kad valstybės narės to pasinaudos. Ačiū. Ponas Paska, minutė su pusė. Norėčiau visų pirma pasakyti, jog džiaugiuosi tuo, kad ES išvelgia e, galimybę sutaupyti daugiau energijos, įmantis priemonių e, ir izoliuojant geriau pastatus. E, pavyzdžiui, užtikrinant išorinę, išorinių pastatų, pastatų sienų izolaciją galima sutaupyti labai daug energijos. Tačiau uh, Svarbiausia čia ne tik šildymas ir šildymo sistema, turime nepamiršti ir vandens šildymo bei oro vedinimo sistemų. Manau, kad čia sutaupyti bus sudėtingiau. Veikiau mums reikia gana sudėtingų, pažengusių sistemų, kurios pačios reguliuotų šildymą atskirose pastato dalyse. Kiekvienas pastatas turi būti suprojektuotas atskirai, turi būti atskiras. Tai pasakytina ir apie būstą, ir apie e, įstaigų pastatus. Todėl mes be kita ko turėtumėme siekti ir užtikrinti geresnius statybos standartus, skatinti uh, išradingų sprendimų taikymą staty, pastatų statyboje. Tai yra reikia paskatų žmonėms dirbantiems šioje pramonės srityje, kad jie galėtų tobulinti savo įgūdžius. Aš tikiuosi, kad taip ir bus, bet manau, kad kai kuriuose srityse gali būti sunkumų. Ačiū. Karvalio, Ponas Karvalijo. Pone Karvalijo, dviems minutėms. Pirmininkė, komisarė, statybų sektoriuje suvartojama 40 procentų visos energijos ir išmetama 35 procentai visų ES išmetalų. Pagal dabar galiojančius nuostatus ir tikslus, iki 2020-ųjų turėtų, visi pastatai turėtų beveik nenaudoti, nešvaistyti energijos, o visi nauji pastatai turėtų būti energetiškai tvarūs. Uh, Taip mes e, sumažinsime es priklausomybę nuo energetikos e, tiekėjų ir užtikrinsime, kad e, mūsų piliečiams būtų sukurtos darbo vietos. Taigi, pastatų energinį naudingumą ir šio klausimo sprendimą turime matyti kaip galimybę užtikrinti geresnės gyvenimo sąlygas mūsų miestuose, paskatinti, pavyzdžiui, ir turizmą ar kitokią veiklą. Reikia remtis ne tik viešųjų lėšų investicijomis, bet ir privačiomis investicijomis. Turime skatinti mažas ir vidutinės įmonės Reikia švietimo ir įgūdžių keitimo programų mūsų visuomenėms, nes tai yra vienintelės, nes būtent tam reikėtų panaudoti regiono, regionų fondo lėšas, tai yra uh, užtikrinti didesnį pastatų energinį naudingumą, taip pat panaudoti e, tas lėšas e, aktualioms investicijoms, nes tik taip užtikrinsime, kad, nau, kad bus statomi nauji energiškai tvarūs pastatai. Ponas Padar, vieną minutę. Ponios ir ponai, ponios Tikau pranešimas yra vienas svarbiausių dokumentų energetikos ir klimato politikos srityje. Noriu pasveikinti visus, kurie dalyvavo rengiant pranešimą, ypač, aišku, pranešimo autorę, ponę Tikavo. Nekartosiu to, kas pasakyta, tačiau du, pasakysiu du dalykus. Direktyva suteikia naujas verslo galimybės, kad būtų galima pagerinti pastatų energetinį naudingumą, reikia naujų technologijų, Taip pat bus didesnė paklausa ekologiškoms medžiagoms, e, mažesniam energetikos sunaudojimui ir taupesniam e, atliekų perdirbimui ir taip toliau. Taigi, Europos verslas, ES ir valstybės narės turi dirbti kartu investuodamas į technologiją, kuri leidžia sumažinti uh, pastatų poveikį aplinkai, nes jas naudoja 40 procentų visos energijos ir išskiria 35 procentus CO2. Antra, nežinau, kas už visą tai sumokės. Pavyzdžiui, direktyvoje numatytas pasiūlymas apie tai, kad komisija turėtų e, skirti struktūrinių fondų lėšas pastatams. Manau, kad finansavimo reikėtų rasti pagal dabartinį, dabartinę finansinę perspektyvą. Ačiū. Ačiū, toliau panedėlį. Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti pozityvų pranašumą, kurį duoda ši direktyva, kalbant apie klimato kaitos pokyčius. Žvelgiant į so, e, e, socialinius aspektus, tai žinome, kad milijonai e, Europos piliečių kenčia nuo energetinio skurdo. kalbame apie naujus pastatus, tai jų yra tik tai 2,7 milijono pastatų per metus, na, kurie yra pastatomi, o 200 milijonų pastatų apskritai egzistuoja ES, kuriuos reikėtų per 10 metų reikėtų renovuoti 50 milijonų uh, pastatų per metus, kad, per, per 5 metus, kad galėtume pasiekti ketvirtį tų siekių. Sakoma, kad Europos e, komisija numatė kelius milijonus eurų šiai streičiai. O kaip e, priversti valstybės narės finansuoti uh, tuos fondus, iš kurių būtų finansuojama uh, ši programa? Ar ponas Zebras yra? Nėra. Toliau kitas pasisakantysis ponas Saudargas. Dvi minutės gerbiamas pirmininke ir gerbiamas komisare kaip jau ne vienas paminėjo ekonomiškiausias būdas užtikrinti energetinį saugumą ir riboti išmetamo anglies dvideginio kiekį yra energijos taupymas. ir šitą direktyvą jos peržiūrą noriu prisijungti prie sveikinimų visų kolegų pranešėjai visų pirma ir visiems kitiems kolegoms e, už šitą sėkmingą direktyvos peržiūrą. pastatų sektorius šioje srityje turi didelį neišnaudotą potencialą ne vien energijos taupymo bet ir naujų darbo vietų kūrimo bei naujų technologijų diegimo srityse. pavyzdžiui lietuvoje mano šalyje virš aštuoniasdešimt procentų pastatų yra statyti daugiau nei prieš dvidešimt metų ir yra labai neekonomiški. todėl ši pastatų energetinio naudingumo direktyvos peržiūra yra tikrai labai savalaikė ir būtina esamos krizės laikotarpiu. pasiektas sutarimas su taryba dėl naujos direktyvos redakcijos gerai subalansuotas buvo visapusiškai atsižvelgta į subsidiarumo principą direktyvoje numatyti minimalūs reikalavimai pastatams naujiems ir renovuojamiems sudarys palankias sąlygas optimaliau naudoti energijos išteklius ir taupyti gyventojų bei valstybės pinigus. tuo tarpu griežtesnės pastatų sertifikavimo ir informacijos teikimo taisyklės skatins gyventojus keisti savo vartojimo įpročius jau buvo ne kartą sakyta bet vis dėlto noriu dar kartą pabrėžti ir aš kad direktyvos sėkmė daug priklausys nuo greito jos įgyvendinimo valstybėse narėse. tam turi būti numatytos efektyvios finansinės paramos priemonės tiek valstybių narių tiek europos sąjungos lygiu. energetinis efektyvumas vienas iš europos sąjungos prioritetų turėtų tapti ir kiekvienos valstybės narės politikos prioritetu. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Για ένα λεπτό ο καθένας. Πρώτος ο κύριος Μαρινέσκου για ένα λεπτό. Ačiū dabar ponia Marinescu. Mulțumesc, domnule e, președinte. Directiva privind performanța energetică a clădirilor va avea o influență directă asupra noilor tipuri de investiții. Kolegos, visa tai turės pasiekmių e, pastatų sektorių ir padės mažinti išlaidas energetikai, taip pat kurti naujas darbo vietas ir pagerins ES energetinį saugumą. Turime užtikrinti ir finansinės priemonės. Europos piliečiai patys savaime negali finansuoti energetinės sistemų e, finansavimo ir renovavimo. Na, o vystimosi fondo panaudojamos lėšos neturėtų būti pakankamos, kurios dabar numatytos, jas reikėtų padidinti. Komisija turėtų paremti šias pastangas iki 14 metų sukurdama energetikos efektyvumo fondą, kuris būtų kofinansuojamas ES valstybių narių ir Europos investicijų banko. Aš pritariu komisijai, kad būtų uh, tęsiamas protingų miestų projektas, turėtume panaudoti esamas priemonės kad e, šią gerą praktiką paskleistume ES ir sukurtume e, finansinės priemonės pagerinti pastatų energetinį naudingumą. Ponas Tabadži, vieną minutę. Jelentéséhez és az irányelvhez. Ugyanakkor annyit ér ez az irányelv, mint döglött lovon a patkó, ha nincs hozzá pénz. Fölhívom Öttinger biztos úr figyelmét, hogy a 2013-at Reikėtų, aišku, pranešėją pasveikinti, tačiau nėra prasmės tęsti šias diskusijas. Komisijos nariai Otingerį. Biudžete po 2010. Taip pat laikomas tokio principo, kad keliami tam tikri reikalavimai ir gyventojams. Marnesko jau kalbėjo apie tai, kokios valstybės narės e, sukaupusios kokią patirtį, pavyzdžiui, užtikrindamos atitinkamų paskolų teikimą. Vengrijoje buvo renovuoti 250 tūkstančių pastatų, kaip kolega iš Latvijos ir kitų valstybių kalbėjo, ypač senos statybos pastatuose problemas yra itin didelės. Taigi reikėtų ypač akcentuoti tokių pastabų renovaciją. Kirius Mulcer, Janė Lepio. Ponas Mulceris, vieną minutę. Gerbiamas komisijos pirmininkė. Pirmiausia, e, turime kalbėti apie energetinį taupumą ir dėja šis klausimas nėra vienareikšmiškas, nes tik dalis teisės aktų reikalavimų yra įgyvendinti. Niekam nenaudinga, jei, pavyzdžiui, renovuotas bus pastatas, tačiau niekas jame negyvens vien todėl, kad dėl to išauks nuomos kaina. Taigi, mano supratimu, nereikia kištis į gyventojų nuosavybės teisės. Uh, Kalbant apie saulės baterijų naudojimą pastatuose, neturėtume numatyti perdėm didelių reikalavimų. Kalbant apie nulinį energijos sunaudojimą, jis yra įmanomas tik tuo met, jei bus numatyta ir galimybė gaminti elektros energiją tais laikotarpiais, kai saulė nešviečia. Na, o um, dėl šiluminėse elektrinėse gaminamos energijos taip pat galiu pasakyti, kad ji e, taip pat turi ir trūkumų. Taigi mums reikia inteligentiškų sprendimų. O Kirijus Kelly, vieną lepto. Ponas Kelly, vieną minutę. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu šį pranešimą ir ypač tas puikias rekomendacijas ir idėjas, kurios buvo pateiktos mūsų kolegų. Be bejonės, visi suprantame, kad šiandienos pastatai dažniausiai e, išliks ir po dešimties ir po keturiasdešimties metų. Todėl reikėtų sutelkti dėmesį į dabar statomus pastatus iš karto. Mano valstybėje šiuo metu yra labai daug bedarbių, nes e, E, e, yra, bu, anksčiau buvo statomi namai, kurių nereikia. Ir dabar yra pristatyta daug pastatų, kurie yra visiškai nenaudojami, niekas juose negyvena. Ateityje statybų tiek daug nebereikės, kiek jų yra dabar. Reikėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad dabartiniai pastatai būtų sutvarkyti. Vyriausybės turėtų naudoti struktūriniais fondais, kad šią problemą spręstų nedelsdamos. Ši problema nepaprastai svarbi ir tas planas turi būti gyvenintas. Basescu, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę pranešėją Tikau, parengus tokį pranešimą. Pastatų e, energijos taupimo potencialas yra milžiniškas, todėl pastatų efekt, energetinio efektyvumo didinimas yra nepaprastai svarbus siekiant įgyvendinti ES 2020 strategiją. Europos e, energetikos taupimo galimybės yra susijusios su pirkėjų informavimu, žinant, kad jie geriau žinotų, ką jie perka. Rumunija šiais metais nekilnojamo turto agentūrose e, įvedė reikalavimą nurodyti energijos taupimo galimybės. Tačiau tas reikalavimas buvo įdėtas pavėluojant dėl to, kad trūko uh, sertifikuojančių institucijų ir asmenų ir buvo iškreiptos e, nekilnojamo turto kainos. Numatytos priemonės bus įvestos ne vėliau Rumunijoje kaip 2011 metais. Piliečiams pagrindinis pastatų terminio reabilitavimo atgaivinimo e, pranašumas bus tas, kad sumažės e, komunalinių paslaugų sąskaitos. Vien šiais metais vyriausybė numatė skirti 150 milijonų lėjų tam tikslui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 Tai yra tikslas, svarbus užtikrinti tvarų vystimasi ir Europos energetinį nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių. Taigi per dešimt metų svarbu sumažinti emisijas ir tapti mažiau priklausomais nuo energijos iš trečiųjų šalių. Manau, kad ši direktyva e, bus paskata izoliuoti pastatus, nes pastatų apšildymas sudaro vieną trečiąją visų išmetamųjų dujų. Taigi reikia lėšas e, skirti labai e, tikslingai. Pritariu pasiūlymui sukurti specialų jį fondą, iš kurio būtų finansuojamas ne tik e, iš anksto sukonstruotų pastatų energetinis naudingumas, bet ir visų pastatų. Dėkoju ir galiausiai vieną minutę, ponė Estmer. Vertman. Kolegos, 2008 metais ES įsipareigojo 20 procentų mažiau energijos naudoti iki 2020 metų, gerindama energijos vartojimo efektyvumą, tad Tokiu būdu sumažintas būtų ne tik e, energijos suvartojimas, tačiau ir pažabota pati krizė. Mums reikia ekspertų, kuriems būtų sukurtos naujos darbo vietos. Tokiu pačiu metu sumažėtų ir um, energijos sąnaudos ir kaštai už elektros energiją. Tokiu būdu uh, reikėtų keisti ir ypač senų pastatų energetinį efektyvumą. Ačiū. Τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής, ο κύριος Έτιγκερ έχει το λόγο. Komisijos vardu, komisijos narys Otinger, prašom. Gerbiamos ponės, ponios ir ponai, mes visi žinome, kad esamų pastatų renovavimas ir energijos vartojimo efektyvumo padidinimas yra itin svarbus aspektai, nes tokiu būdu prisidedama ir prie CO2 išmetalų mažinimo. Energetinio kokteilio ir elektrinių automobilių naudojimas yra labai svarbus, tačiau e, nėra tiek daug rinkos veikėjų, kurie prisidėtų prie šių um, naujo požiūrio tendencijų. Galima suskaičiuoti, kiek yra įmonių gaminančių energetiškai um, efektyvius automobilius arba statančių energetiškai efektyvius pastatus. Uh, Savivaldybės rengdamos miestų planavimo planus, regioniniai veikėjai atsakingi už atitinkamus įstatymų aspektus turėtų suvokti savo atsakomybę. ne viename sektorija nėra tiek daug energijos taupimo galimybių kaip statybos sektorija. Aš e, mielai pasiremsiu jūsų išsakytomis mintimis, labai atidžiai jūsų klausiausi ir patikėkite, kad man direktyvos įgyvendinimas yra toks pat svarbus, kaip ir jos rengimas. Ši direktyva yra labai svarbus teisės aktas, o mes dabar turime užtikrinti, kad ji būtų tinkamai įgyvendinta. Tam reikia kad tiek rinkos dalyviai, tiek savivaldybės, tiek energijos naudotojai prisidėtų prie direktyvos įgyvendinimo. Mes siekiame, kad ne tik statant naujus pastatus, tačiau ir renovuojant senuosius būtų atsižvelgta į energijos suvartojimo efektyvumo skatinimą. Ar 150 milijonų eurų bus išleista ar kita suma bus nuspręsta per ateinančias keletą savaičių. Mes dirbame labai aktyviai. Norėtume sužinoti, ar e, šis direktyvos įgyvendinimo biudžetas turėtų būti daugiau kaip 150 milijonų eurų. Rugsėjo mėnesį vyks e, tolimesni pokalbiai susijęs su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, su atitinkamais politikais. Dabar diskutuojame su kolega Hanu Kalbame apie regioninės programas, apie galimybę akcentuoti tose programose energijos um, vartojimo efektyvumo aspektą. Per ateinantį uh, finansinį laikotarpį norėtume energijos uh, vartojimo efektyvumo aspektui suteikti daugiau dėmesio, o tam mums reikalinga ir jūsų parlamentarų pagalba. Jūs tikriausia puikiai susipažinę su didelių programų įgyvendinimu Europos Sąjungoje. Aš tikrai nemanau, kad pačios e, valstybės narės e, suteiks didesnį biudžetą arba prisidės savo lėšomis prie šios direktyvos įgyvendinimo. Manau, kad Mes patys turėtume nusistatyti prioritetinės rytis, tokias kaip e, energetinio efektyvumo moksliniai tyrimai, sunaudojimas, e, infrastruktūros e, plėtimas. Man, ypač kalbant apie būsimą finansinį periodą, itin svarbu aptarti ir su jumis klausimą, kaip būtų galima europinių, regioninių ir vietinių lygmenių tinkamiau renovuoti pastatus naudojantis turimais ištekliais. Svarbus, tačiau ne paskutinis e, žingsnis e, yra ir kontrolė ir už ją atsakingi esate ir jūs. Tik tuomet, jei kontrolė bus tinkama, ši direktyva veiks puikiai. Noriu padėkoti poniai pranešėjai. Turiu pasakyti, kad e, ši direktyva atidžiai stebima ir pasaulinėje arenoje JAV ir e, Japonijoje. Ir turiu pasakyti, kad džiugu, kad Europa šioje srityje yra vienu žingsneliu priekyje. Και τέλος η συγκήτριά μας η κυρία Τικάου. Ir galiausia žodis pranešiai, poniai Tikau. E, e, gerbiamasis pirmininkė, komisarė, norėčiau padėkoti visiems už palaikymą ir pasakyti, kad tai tėra tik proceso pradžia, proceso, kurio tikslas padidinti pastatų energetinį naudingumą. Europos parlamentas bus nuolatinis komisijos partneris. Norėtumėm, kad būtų skaidriai deleguojami atitinkami e, teisės aktai ir čia labai svarbu prisimti atsakomybę visose valstybėse narėse, nors esama ženklių skirtumų statybos sritise. 2010-aisiais peržiūrint finansinės perspektyvas reiktų peržiūrėti ir veiksmų programas, skiriant daugiau finansavimo pastatų naudingumui. 4 procentus bus e- eurų skirsime ERDF, bet e, reikėtų finansavimo nemažinti mažiau nei 5 procentais, siekiant užtikrinti pastatų energetinį naudingumą. Manau, kad visos lėšos skirtos šiam tikslui padės sukurti naujas darbo vietas vietos nacionalinių regioniniais lygmenimis. Ir tik įsisavinę daugiau nei 4 procentus visų skirtų ES lėšų 2010-2013 metais, mes galėsime prašyti didinti finansavimą ateinančiam laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų. Siūlyčiau tą procentą didyti nuo 8 iki 12 procentų. Taip pat 115 milijonų nepanaudotų eurų turėtų būti skirta e, protingų miestų iniciatyvoms. E, tikiu, kad 2014-2020 metais energetinis naudingumas turėtų būti vienas iš pagrindinių prioritetų programuose skirtose kaimo vietovėms. Europos parlamentas yra kreipėsi į komisiją su prašymu sukurti energetikos naudingumo fondą. Šitas e, pasiūlymas pateiktas 2007 metais, šiam pasiūlymui pritarėme. Ačiū. Avrio. Labai ačiū, ponė Tikau. Dabar diskusiją baigiame, balsuosime rytoj. Kolegos, pagal darbo atvarkę dabar turėtume diskutuoti pono Manders pranešimą apie tekstilės pavadinimus ir atitinkamų tekstilės gaminių ženklinimą. Ar pranešėjas yra salėje?